that would be the consideration of draft motion for a resolution on eu disability strategy uh, after 2020. First, let me say a few words. Uh, the current European disability strategy expires. Norėčiau pradėti nuo to, kad dabartinė strategija baigėsi ir mes Dabar galime siūsti komisijai stiprų signalą ir pasakyti, ką reikia ištaisyti. Įgyvendinimo ataskaita rodo, kad valstybės narės labai skirtingai rūpinasi neįgaliaisiais savo šalise. Ir tikriausiai visi žinote, kad. Tikriausiai žinote, kad Čekijoje priežiūros institucijoje aštuoni žmonės žuvo gaisre visiškai neseniai. Ir Čekijos įgaliotinis jau kelis kartus įspėjo, kad šios institucijos problemos yra didžiulės ir yra didelė rizika. Niekas nekreipė dėmesio į tai, kol galų gale žuvo aštuoni žmonės. Ta institucija, dar kartą pasakysiu, rūpinosi proto negalę turinčiais žmonėmis. Taigi didžioji dalis tokio pobūdžio institucijų yra nepakankamai aprūpintos ir jos yra pavojingos tiems asmenims, kurio, kuriuos jos prižiūri. Neturėdami tinkamo, tinkamų sąlygų, jie negali prižiūrėti daugybės dešimčių, penkiasdešimties žmonių, kurie jiems patikėti ir Jūs galite įsivaizduoti, kas ten vyko. Ten nebuvo nieko, kas galėjo pasirūpinti tais tomis kelios, keliomis dešimtimis žmonių, kurie paskui buvo sužeisti ir tais, kurie po to žuvo. Nepaisant to, kad visi buvo įspėti dėl tokios padėties. Tai nėra dokumentas, kurį mes galime padėti į stalčių, parengti padėti į stalčių ir paskui pamiršti. Mes turime parengti strateginį požiūrį, kuris būtų pagrindas valstybėms narėms parengti savo strategijas. Mūsų darbe pirmiausia turėsime kritikuoti tas vietas, kur mes nepritaikėme jungtinių tautų neįgaliųjų konvencijos, neperkeliame jos į savo politiką. Konvencija egzistuoja, bet ji mūsų strategijose neatsispindi ir tai yra tikrai dramatiška. Jeigu norime kurti socialinę Europą, Europos socialinę sąjungą ir norime, kad į visų poreikius būtų atsižvelgta, mes negalime sau leisti netaikyti Junktinių tautų konvencijos savo politikoje. Jeigu ES lygmenių yra išsakomos rekomendacijos valstybėms narėms ir jos yra ignoruojamos, tai apie ką mes kalbame, galiausiai mes susidurėme su tokiomis situacijomis, kad labiausiai pažeidžiamos žmonių grupės, tai yra neįgalieji, nuolat kenčia. Jie atsiduria nepalankiausiose sąlygose. Prieigos teisės aktas ne, neapėmė visų sričių, neapėmė transporto ir kitų sričių. Mūsų teisės aktai gali turėti netgi priešingą poveikį, jeigu koordinavimas yra, vyksta, vyksta nepakankamai, jeigu valstybės narės neįgyvendina visų rekomendacijų, kurios teikiamos aukščiausių lygmenių. Tačiau finansiniais ištekliais, kurie yra tam skiriami, visi naudojasi. Tačiau nėra pakankamos kontrolės, kam tie ištekliai yra panaudojami. Kaip yra įmanoma, kad praėjus 15 metų po, Europos, po narystės Europos Sąjungoje ir 15 metų fondo naudo, fondų naudojimo yra tokios spragos sistemoje, kai e, keturios institucijos iš visų esančių, kurios prižiūri proto negalę turinčius asmenės, yra nepakankamai geros būklės, yra tiesiog tragiškos būklės. Kaip tai yra įmanoma, kad ES lėšos naudojamos taip nekontroliuojamai. Ir šioje rezoliucijoje aš pabrėžiau, kad naujoji neįgaliųjų strategija turi turėti labai aiškius tikslus ir nustatyti tvarkaraštį, per kokius laikotarpius kas turi būti įgyvendinta kad tos valstybės narės, kurios neįgyvendina rekomendacijų, skirtų toms šalims ES lygmens rekomendacijų, turėtų būti kažkaip sankcionuotos. Jos turi tada netekti finansavimo iš fondų ar kažkokiu kitų būdų. Mes turime atsakyti į klausimą ir turime joms aiškiai atsakyti į klausimą, kas bus, jeigu jūs nepasirūpinsite tuo, kuo reikia pasirūpinti. Labai svarbu, kad biudžetas ir priežiūros mechanizmas būtų tinkami. Mes turime tiksliai žinoti, kas vyksta valstybėse narėse. Turime išlikti ambicingi, turime kviesti, komi paraginti komisiją, nepalikti likimo valiai piliečių, kurie turi negalę. Na, o dabar pradėsime trumpą diskusiją. Kalbėsime frakcijų vardu, tie, kur visi prisidėjo, kalbės tie, kurie rengė šią rezoliuciją. Pirmiausia, ponas Kimbarobulos. Prašau. Pone pirmininkė, ačiū. Aš norėčiau padėkoti savo frakcijai ir man tai buvo galimybė dalyvauti rengime, o aš toliau kalbėsiu graikiškai. Pirmininkė, Džiaugiuosi, kad diskutuojame dėl šios rezoliucijos ir aš manau, kad ji parengta tikrai neblogai. Ši rezoliucija iš esmės atspindi tai, kas buvo pasakyta gruodžio mėnesio plenarinėje sesijoje, kai, kai buvo surinkta diskusija atsakant į jūsų žodžiu pateiktą klausimą ir tą klausimą žodžiu inicijavo EPP frakcija. Klausimas nėra kontroversiškas ir mes radome bendrus sprendimus, pasitarėme ir tarp frakcijų, ir ieškojame kompromisų. Ir jeigu mums tikrai pavyks priimti šią tokią bendrą rezoliuciją, tai bus didelė nauda visiems visiems mums. Norėčiau pasiūlyti trejatą dalykų. Visų pirma, reikia būti labai atsargiems, kad sąrašas netaptų tokiu kaip pirkinių sąrašu, kuriame bus labai daug, ko iš, daug kas išvardinta, jis bus labai ilgas ir galiausiai bendras poveikis bus silpnas. Kuo trumpesnė turi būti rezoliu, ta rezoliucija, kuo trumpesnė ji bus, tuo ji bus efektyvesnė, tuo ji bus naudingesnė. Net kai kurie pakeitimų pasiūlymai netgi yra skirti išbraukimams iš rezoliucijos, kad ji būtų trumpesnė. Mes turime siūsti komisijai labai stiprų signalą, kad komisija suprastų, koks yra mūsų tikslas. Ir reikia labai aiškiai suvokti, koks yra mūsų tas galutinis penkerių metų tikslas, ko mes siekiame. Mes dabar turim prieigos teisės aktus ir ta tema yra nuolat visuomenės akiratyje, apie ją nuolat kalbama, ji yra įtraukta į visus kitus klausimus. Bet mes turime situaciją sekti, turime labai atidžiai stebėti, kas vyksta toliau, kuria kryptimi, kuria linkme rutuliojasi įvykiai. Sakykime, yra tokių svarbesnių klausimų negu kiti, sakysim, užimtumo klausimas, iniciatyvos skirtos užimtumo didinimui tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje. Mokymai. Taip pat technologijų taikymas neįgaliųjų žmonių gyvenime. Kaip pritaikyti technologijas, kad neįgaliesiems gyventi taptų lengviau. Gyvename tokiais laikais, kai suvokimas apie neįgaliųjų problemas auga ir tikrai labai daug ką teko pradėti nuo nulio, bet mes matome, kad dar yra ir kur patobulėti. Ir žmonių, kurie šia, šiomis temomis nepernelyg domisi, stengiasi jų nepastebėti ir todėl reikia uh, tokių sistemų, kurios teiktų paskatas apie tai kalbėti ir kažką keisti. Reikia, kad neįgalieji nebūtų priklausomi tik tai nuo išmaldų, kurios jiems teikia kiti. Reikia atidaryti jiems duris, leisti dalyvauti gyvenime, nepaisant to neįgalumo. Todėl galėtume dar ir sutelkti dėmesį į atskiras neįgaliųjų grupės, pažiūrėjau, moterys kurios turi negalę, kaip kalbėjo pirmininkė. Tokie būtų mūsų pakeitimų pasiūlymai, jie eis visi tą linkmę ir aš manau, kad jie tikrai patobulins tekstą, įves vieną kitą svarbę detalę ir mes tenksimės laikytis tvarkaraščio. Ačiū. Toliau ponas Angel, prašau. Thank you, Madam Chair, in your introduction you... Ačiū pirmininkė, savo žinginiai kalboje jūs teisingai pasakėte, kad šita tema yra labai sudėtinga, svarbi ir kad mums kyla labai daug iššūkių. Aš tiesiog norėčiau priminti, kad 8 milijonai gyventojų Europoje yra su negale ir 46 procentai yra moterys. Europos parlamentas neseniai pritarė pranešimui dėl neįgalumo strategijos po 20 metų ir todėl ta strategija yra svarbi tai numatytai veiklai įgyvendinti. Šiame projekte yra elementų, kurie atsispindi jungtinių tautų ataskaitoje parengtoje 17 metais. Toje ataskaitoje yra pateikiama ES teisės aktų išsami ataskaita, yra kalbama apie jų harmonizacijos būtinybę, suderinimo su jungtiniu taudų e, atitinkamais teisės aktais. Todėl yra kalbama, kad reikia geriau įgyventos teisės aktus, rinkti tikslesnius duomenis. Taip pat labai gerai, kad jūs išryškinate e, poreikį suderinti ES fondų ir kitų fondų veiklą ir, ir taip pat yra siūloma įsteigti naujus fondus, kad būtų galima užtikrinti papildomą slaugą ir institucijų teikiamą pagalbą. Be to, 22 valstybės narės yra ratifikavusios šią strategiją ir mes norėtume, kad būtų žengima toliau, kad būtų teikiami papildomi pasiūlymai ir kad būtų pateiktas suderintas prieigos ir negalios apibrėžimas. Taip pat labai svarbu naudoti ES fondų lėšas socialiniai įtraukai ir taip pat e, dėgiant infrastruktūrą, taip pat e, numatyti atitinkamas komunikacijos platformos, kurios yra reikalingos žmonėms su negale. Taip pat labai svarbu įdėkti Europos neįgaliųjų parkavimo korteles, kurios yra labai svarbios ES piliečiams. Aš kaip bendra pranešėjas taip pat norėčiau, kad būtų atsižvelgiama į pilietinės visuomenės pateiktas rekomendacijas. Aš bendradarbiaudamas su kolegomis frakcijoje tikiuosi bendradarbiauti ir su kitomis, bent kitais bendrapranešėjais iš kitų frakcijai ir tikiuosi, kad mes pateiksime gerą darbo rezultatą komisijai. Renių frakcijos vardu turėtų kalbėti Maksova. Pane Brunė. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu prancūzų kalba. Renių frakcijai be jokios abejonės šitas klausimas yra vienas iš labai svarbių klausimų ir tai, ką Europos parlamentas ir Europos Sąjunga daro e, šioje srityje yra labai svarbu, ypač darbo rinkoje. Manome, kad skiriamos lėšos turėtų būti skiriamos pritaikyti darbo vietas, kad būtų palengvintas tokių asmenų įtraukimas į darbo rinką. Žinoma, kreipiant ypatingą dėmesį moteriams. FAM komitete esu pakaitinė narė ir e, tikrai žinau, koks yra atotrukis darbo rinkoje tarp vyrų ir moterų. Tai yra neįgaliųjų. Ir galima sakyti, kad moteris yra dvigubai skriaudžiamos. Tai yra ta diskriminacija. Ir šį klausimą turėtume įtin atidžiai nagrinėti. Tai yra tos darbo vietos, kurių dėja trūksta. Prancūzijoje yra net numatytos privačioms įmonės, įmonėms 6 procentų kvotos, jie įmonės privalo įdarbinti um, negalius asmenys, įskiriamas finansavimas, bet e, dėja nieko nepasistumėta į priekį. Langan 7. Ačiū pirmininkė, kolegos. Praėjusį gruodį žaliųjų frakcijos vardu prašiau priimti rezoliuciją dėl neįgalumo strategijos, kurioje atsispindėtų veiksmai po 20 metų. Ir maniau, kad reikia pasiūs labai aiškiai žinia komisijai, kad būtų įgyvendina neįgaliųjų strategiją. Daug neįgalių žmonių ir toliau negalėtų naudoti, negali naudotis pagrindinėmis e, piliečių teisėmis. Jungtinių tautų konvencija dėl neįgaliųjų teisų iki šiol nėra įgyveninta visose valstybėse narėse. Tikrovė yra ta, kad tūkstančiai žmonių turintys negalę turi gyventi tokiamis sąlygomis, kurios yra nehumaniškos ir tiesiog negali dalyvauti visuomenės gyvenime. Reikėtų šią progą prisiminti ir tuos aštuonis žmonės, kurie e, žuvo Čekijos Respublikoje gaisrę praėjusią savaitgalį. Jeigu mes norime užtikrinti, kad žmonės su negale aktyviai dalyvautų gyventi, naudotųsi žmogaus teisėmis ir laisvėmis ir gyventų uh, tinkamą gyvenimą, reikia uh, priimti strategiją dėl neįgalumo po 20 metų. Ji yra reikalinga, kadangi joje turėtų atsispindėti Junktinių tautų konvencijos pagrindinės nuostatos ir tai turėtų būti įdėkta į ES politiką ir kasdienę veiklą. Reikalinga strategija, kuri atsižvelgtų į žmonių su negale E, iššūkius, kad būtų vengiama diskriminacijos lytinių pagrindų ir kad būtų ji įdėgiama įvairiuose policijo, politikos lygmenyse. Ta strategija yra labai svarbi žmonėms su negale, jų organizacijoms ir komisijos sukurta darbo grupė turėtų konsultuoti su šiais asmenimis. Komisijos darbo grupė, kuri buvo įsteigta visai neseniai. Šita darbo grupė sistemingai turėtų vertinti žmonių su negale teisių laikymosi padėtį ir peržiūrėti ES politikos rytis įvairias darbo tvarkės ir ypatingą dėmesį skirti kovai su e, smurtu. Ir tai turėtų atsispindėti ir ES užsienio politikoje. Mes taip pat galėtume prisidėti prie tos strategijos rengimo. Dėkoju ir paskutinė kalbės ponė Rafalska o po to suteiksiu žodį ir kitiems nariams. E, dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Dėkuoju, pirmininkė, ponios ir ponai. Norėčiau pradėti, pradėti nuo padėkos. Noriu padėkoti už šį rezoliucijos pasiūlymą. Ir kaip girdėjome iš visų kalbėtojų, kalbėjusių prieš mane, ši rezoliucija mums labai svarbi šią naują strategiją reikia žiūrėti labai reikliai ir realistiškai. Tai taip pat jau nuskambėjo. ES yra vienas iš labiausiai pažangių ir, toliaus, ir turtingiausių pasaulio regionų. Tačiau kai kurie ES piliečiai, iki 80 milijonų jų, jaučiasi atskirti nuo kitos visuomenės. Dėl to mes netenkame ir tam tikros žmonių dalies gebėjimų, neatsižvelgiame į juos, neatsižvelgiame į neįgaliųjų galimybės dalyvauti darbo rinkoje. Mūsų strategija po 20 metų skirta neįgaliesiems tai yra tas instrumentas, kuris garantuos, kad visi ES gyventojai, ypač neįgalus, taptų mūsų visuomenės sudėtinė dalimi. Todėl reikia tam skirti tinkamą finansavimą. Tai yra pirmas dalykas. Jeigu neskirsime finansavimo, ne vieno iš tų uždavinių mes neįgyvendinsime. Taip pat turime nustatyti aišku įgyvendinimo tvarkaraštį bei numatyti, kaip mes prižiūrėsime tų užduočių, tų tikslų įgyvendinimą. Taip pat labai svarbu, kad vyktų konsultavimosi, diskusijų, derinimo procesas, kad vyktų socialinė diskusija, visuomenės diskusija, kaip tą strategiją reikia geriausiai įgyvendinti. Tam, kad visi tikslai, visos priemonės būtų prieinamos e, neįgaliesiems bei jų interesus atstovaujančioms organizacijoms. Labai svarbu, kad ir komisija, ir valstybės narės imtųsi veiksmų. Pone pirmininkė ir pranešimo rengėja jau minėjo, kad mums būtinai reikia strategijos po 20 metų, kuri būtų drasi, būtų ambicinga ir būtų labai konkreti. Mes turime apsibriežti tos aštuonias svarbiausias sritis. Tai yra ir prieiga prie išsilavinimo, prie švietimo, prie socialinių paslaugų, prie sveikatos priežiūros paslaugų ir panašiai. Tai yra tie strateginiai tikslai, kurie turėtų nulemti ir mūsų konkrečią veiksmų taktiką. Ačiū. Dėkuoju. Dabar suteiksiu žodį košą. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti jūsų parengtų dokumentų. Žinau, kad buvo įdėta labai darbo jį rengiant. Pirmoje, kad ankstesnėje kadencijoje aš taip pat buvau pranešėja rengdama pranešimą panašią temą. Aš taip pat dalyvavau renginiuose susijusiuose su šios strategijos renginiu ir žinau, kad asmenų su negale judumas yra labai svarbus aspektas. Iš esmės šis tikslas jau buvo pasiektas ir todėl labai svarbu toliau kurti tinkamą klimatą, aplinką šiai strategijai įgyvendinti. Iš tikrųjų, darbas buvo pradėtas, daug nuveikėme, tačiau sustoti negalime, kadangi mūsų užmojai ir lūkesčiai yra pakankamai dideli ir mes turime pateikti ir atitinkamų pasiūlymų susijimusių su skaitmeninimu. Asmenys su negale turėtų veiksmingai būti įgyven, į, į, į, integruojami į visuomenę po 20 metų reikėtų pasiūlyti strategiją, kuri būtų atitinkamas kelrodis tolesniai veiklai, turėtume derinti su jungtinių tautų atitinkamos konvencijos nuostatomis ir, žinoma, turime žvelgti į naujus iššūkius ir pažvelgti į šitą sferą taip, kad e, matytumėme kuo platesnį vaizdą. Remdamiesi Junktinių tautų konvenciją turėtume e, atitinkamai formuluoti ir mūsų strategijos teiginius. Reikėtų kurti atitinkamus centrus, e, siekiant finansuoti šią veiklą, taip pat reikėtų numatyti atitinkamą stebėseną, kuri pastaruoju metu nėra veiksminga. Nesiniai aš girdėjau, kad pastaraisiais metais yra įgyveninama daug įvairiausių projektų neįgaliems asmenims. Šiais projektais nebuvo teikiama parama neįgaliems asmenėms, neįgalus asmenys tiesiog nebuvo įtraukti į šių programų finans... gyvendinimą. Tiesiog buvo atliekami tyrimai, nebūtinai tiesiogiai susiję ir naudingi žmonėms su negale. Man atrodo, kad visose ES institucijose reikėtų užtikrinti prieigą neįgaliems asmenims. Diskusijų metu anksčiau aš nuolat kartojau, jog matau didžiulę problemą. Dėl to, kad asmenys su negale patiria tiesiog diskriminaciją dėl požiūrio į juos. Ir ta problema išlieka ir toliau. Man atrodo, kad ES komisija turėtų pamastyti, kokius pasiūlymus galėtų pateikti. E, konvencija pasirašyta, ratifikuota ir dabar mums reikia siekti kovoti su tuo neigiamu požiūriu į žmonės su negaliu. Pone Ferrandis. Dėkoju, pirmininką. Pirmiausia, ačiū už pateiktą pranešimą. Tikrai turime ir toliau tobulinti strategiją. O dabar pabrėžčiau tris dalykus, kuriuos pateiksime pakeitimų formą. Pirmiausia, labai svarbu identifikuoti darbo sritis, tam tikrus konkrečius darbo barus. Tai yra prieiga, švietimas, kultūra, e, socialinė atskirtis, sveikata, E, ir manau, kad strategijoje turėtų būti ypatingai paminėti ir e, vaikai bei nepilnamečiai, jų apsauga. E, neįgalus asmenys privalo, vaikai turėtų turėti tokias pačias teisės, kaip ir įprasti vaikai, norint, kad jie dalyvautų visuomenėje valstybės narės šios principus labai konkrečiai turėtų pripažinti bei įgyvendinti. Taip pat valstybės narės privalo pripažinti ir skirtingus negalios tipus - fiziniai, e, protiniai, neįgalumai, o taip pat su tuo susiję ir konkretus poreikiai. Nes kai kurios valstybės savo teisėje tokių ypatumų, skirtumų nediferencijuoja. Pavyzdžiui, yra tokia negalė, kuri yra tiek e, regos, tiek klausos negalė, tokia mišri negalė. Valstybės taip pat turėtų remti finansiškai tokias įmonės, kurios e, įdarbina negalius asmenis nes nepaisant visko, e, neįgalus asmenys yra ekonomikos variklis. Pone Francin. Ačiū pirmininkė. Labai dėkoju už tą pradinę teksto versiją. Labai džiugu, kad kalbama apie tam tikrą nuseklumą, derinimą su socialinių teisų ramščiu. Turiu tris pastebėjimus pirmiausia kviestume komisiją palaikyti valstybės nares, kurios siekia įgyvendinti ES prieigos aktą. Taip pat norime pabrėžti e, ir akcentuoti įtraukias darbo rinkas, kur e, yra skirimas dėmesys socialiniai ekonomikai. Ir galiausiai e, išsamus e, dalyvavimas darbo rinkoje reiškia, kad turi būti koordinuojamas ir finansinės e, paramos klausimas. Ačiū, ponė Marino. Pritariu šitokiai diskusijai manau, kad tai yra svarbi ir brangi ta diskusija. O aš norėčiau pasakyti, kad nepamirškime, jog yra Junktinių tautų konvencija ir pritariu minčiai, kad tai yra bet kokiu atveju tam tikras atskaitos taškas ir jisai jau labai tiksliai identifikuoja tuos tikslus, kurių reikėtume, turėtume politikoje laikytis. Kitas pastebėjimas. Kai kalbame apie negaliųjų teisės, tai mes jas turėtume spręsti šios klausimus kartu su tais pačiais asmenimis. Jiems dalyvaujant turėtume tiesiogiai e, įtraukti neįgaliuosius į šias diskusijas. Ir parlamentas turėtų čia būti lyderis. Trečias pastebėjimas. Kalbėti su tokiais neįgaliais asmenimis reiškia, kad jiems reikia kitokių sąlygų. Vadinasi, mūsų projektai turi būti juose turi būti atsižvelgta į negalių asmenų skirtingumus, ypat, ypatumus. Ir dėl to labai svarbu pabrėžti jų savarankiškumą, savarank, teisę į savarankišką gyvenimą, negalių moterų teisų apsaugą, skurdo mažinimą ir kitus dalykus. Dėl to labai reikliai turime vertinti jų slaugą ir pagalbą jiems, ypač tiems, kurie sunkiai serga ir nesuklyskime. Ši, šis problemos sprendimas neturėtų būti vien tik deleguojamas valstybių narių vyriausybėms, nes įsitikinome, kad Europoje sprendimai gali būti labai įvairūs ir netenkinantis mūsų. Ir dėl to, na, pasistengime šiek tiek daugiau ir patikslinkime tuos e, tikslus, apibrėždami minimalius standartus. Kitaip sakant, kad nenusileistume žemiau, nei kad nustatyta. O čia turiu minėti tiek slaugos sritį, tiek kitus dalykus. Tai griežtai laikomės Mm, minimalių standartų ir tada žengėme toliau, skirime finansavimą ir net numatome bausmes, jeigu e, finansavimas e, paskirstomas netinkamai. Parlamentas nekarta labai e, išsamei priminė tos esminius dalykus ir aš manau, kad tą turime labai aiškiai pasakyti, kad tikrai mūsų iškelti į paviršių dalykai tapo komisijos strategijos dalimis. Ir tą mes turime, na, oriai pakartoti ne kartą. Nikoja ponas Berglis. Na ir aš palankiai vertinu šią e, rezoliuciją. Džiugu, kad pabrėžiamos neįgaliųjų teisės ir jų gynimas. ES ratifikavo Junktinių tautų konvenciją dėl neįgaliųjų teisių. Tai jau yra pagrindas, tai yra mūsų vizijos dalis, nes tos vizijos sutampa. Tai yra mūsų, galima sakyti, konstitucinės teisės dalis. Dėl tos priežasties tai reiškia, kad žmogaus teisės ir neįgaliųjų teisės mums yra svarbios, aktualios, ypač turiu omenyje atskirti Nes kai stengiamės šalinti skurdą, įtraukti um, neįgaliuosius į darbo rinką, tai turime visuomet turėti omenyje, kad turime jau tą žmogaus teisų teisinį pamatą tai yra Junktinių tautų konvencija. Nepamirškime ir mobilumo klausimo, ne tik pačioje kiekvienoje valstybėje narėje, bet ir tarp valstybių narių. Nes svarbu, kad neįgalus būtų savarankiški, o taip pat tie, kurie rūpinasi, tėvai, draugai, slaugytojai, nesijustų apleisti vieniši. ES taip pat turėtų pasirūpinti ir slaugytojų teisėmis, jų įtraukimu. Tai vis tiek yra ilgalaikės darbas, ilgalaikis projektas. Dėkoju. Aš taip pat labai džiaugiuosi šią rezoliuciją ir uh, Sveikinu ją, aš manau, kad yra labai gerai, kad mes dabar turime tą socialinių teisių ramstį ir įtraukėme jį, jisai garantuoja visiems lygias galimybės ir atskirai paminė neįgaliuosius ir atkreipia į juos dėmesį šiame tekste. Tai yra tiesiog suformuoluota tiesiogiai ir man atrodo, kad mums reikia pabandyti konkrečiau pažvelgti, ką tai reiškia europinėje perspektyvoje. Mes turime nežiūrėti vien per nacionalinius akinius. Daug žmonių kalbėdami pasakoja, ką jie patyrė Vokietijoje, sakykime, turėdami tam tikrą pasą ir, ir jie gali važiuoti su tuo specialiu savo pažymėjimu Vokietijoje bet kur, o nuvykę į kitą šalį, į užsienį atostogauti, pamato, kad tai yra visiškai nepripažįstama kitoje šalyje. Tai tikrai gėdinga dabar praėjus jau šitiek metų mes vis, vis dar neturime bendro tokio dokumento. Mes turime tikrai įvesti bendrą europinį dokumentą, tai turėtų būti mūsų tikslas, arba kažkaip garantuoti, kad tokio pabudžio pažymėjimai būtų pripažįstami visose valstybėse narėse, kad žmonės nesusidurtų su problemomis išvykę. Tai viena, o kita problema, kuri Vokietijoje dabar labai diskutuojama, mes turime virš 300 tūkstančių asmenų, kurie dirba įvairiose dirbtuvėse. Ir viena ataskaita mm, užimtumo ministerijos rodo, jį parengta prieš porą metų, rodo, kad tie žmonės kas mėnesį uždirba 180 eurų per mėnesį. Jeigu skaičiuojame pagal valandas, tai už valandą jie gauna eurą 30. Tai yra absoliučiai nepriimtina. Reikia šito klausimo tučto jau imtis ir jeigu mes norime čia nesišvaistyti tuščiais žodžiais, jeigu norime, kad tie žmonės iš tikrųjų pradėtų gyventi normalų visuomenės gyvenimą, tai mes turime pradėti ne tik tai vertinti jų darbą, bet ir už jį mokėti teisingą atlygį. Ačiū. Might... Dėkuoju. Dabar gal komisija norės pakomentuoti, todėl norėčiau paprašyti daug darbės kikęstai padirbti, dar esi nepadirbojo. Pone Placencija, pareira. Dėkoju, pradžioje noriu padėkoti už rezoliucijos projektą. Su ją susipažinome labai didžiai. Dėkui ir už jūsų komentarus šiandieną kaip jūs iš komisaro dalį misijos laiško pamatėte, Junktinių tautų konvencijos įgyvendinimas šiai šios kadencijos komisijai yra prioritetas ir tikrai dėmesio pritrūkti neturėtų. Šio įsipareigojimo patvirtinimui norėčiau priminti, E, vieną komunikatą susijusi su socialinių teisių ramščiu, kurioje sakoma, kad šios strategijos e, tvirtinimas bus 2021 e, metais atnaujintas. Ir ją rengiant labai svarbus ir parlamento vaidmuo. Taigi šios naujosios strategijos rengimas puikiai proga peržiūrėti ir konvencijos įgyvendinimo pažangą ir antra vertus tai yra ir mums atsakomybė užtikrinti, kad neįgalus turėtų teisę, galimybę pasinaudoti visomis numatytomis galimybėmis ir teisėmis. Situacija yra geresnė nei prieš dešimtmetį, kai buvo pateikta pirmoji strategija, nes jau turime nemažai rezultatų ir pažangos. Turime daugiau duomenų, turime finansavimą, turime teisės aktus ir tai yra žingsnis į priekį. Antra vertus, suprantame, kad e, jūs iš mūsų tikitės daugiau. Tai pabaigai galiu patvirtinti, kad mes surinksime ir E, šios strategijos įgyvendinimo informaciją, ją vertiname. Taip pat e, bus atliekama ir konsultacija su visuomenė. E, taigi ta visa informacija renkama. Noriu jūs užtikrinti, kad esame pasiruošę dirbti kartu ir su įtraukiant negaliuosius asmenis. Taip renksime tą naują strategiją. Žinoma, atidžiai nagrinėsime ir visus jūsų pateiksimus pakeitimus. Ačiū uždėmesi. Dėkui. Kągi dabar mes galime pereiti prie 23 darbo atvarkės punkto Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Pirmiausia, žodis pranešėjai Neviliai Blinkevičiūtė. E, e, Gerbimieji kolegos, komisijos ir tarybos nariai, e, vakar, kaip prisimenate, mūsų komitete mes balsavome pradėti tarp institucinės dėrybas dėl Europos globalizacijos fondo. Just a moment, I, I will wait a little bit until the <laughs> representatives from the commission will Taigi tęsiu. Iš tikrųjų vakar, e, vakar e, komitete balsavome pradėti tarp institucinės dėrybas dėl Europos globalizacijos fondo ir mes turime su atitinkamomis institucijomis patvirtinę trialogų tvarkaraštį. Pirmasis įvadinis trialogas yra e, numatytas vasario ketvirtą dieną. Kaip šio komiteto pranešėja dėl EGF E, tiesiog noriu trumpai priminti, kokia yra Europos parlamento pirmojo skaitimo pozicija ir su kokiais įgaliojimais e, eisime į dėrybas Europos parlamento vardu. Europos globalizacijos fondas iš tikrųjų yra solidarumo fondas ir kuris padeda būtent darbo netekusiam žmonėm persikvalifikuoti, įgyti naujų įgūdžių, pradėti savo verslą, paremti darbo paieškas, tam, kad atleisti žmonės kaip galint greičiau grįžtų į darbo rinką. Tai pirmiausia yra darbo netekusiam žmonėm fondas o ne verslui skirtas fondas. Todėl jo reikšmė e, užimtumui ir socialiniai politikai iš tikrųjų yra labai didelė. E, globalizacijos fondas veikia jau nuo 2006 metų ir jo pirmasis tikslas buvo paremti darbuotojus, kurie pirmiausia buvo atleisti dėl struktūrinių globalios prekybos pokyčių. Vėliau 2009 metais e, buvo fondo nuostatos papildytos, e, būtent įtraukiant globalę finansų ir ekonominę krizę ir buvo numatyta suteikti paramą žmonėm netekusiam darbo ir dėl šių pokyčių. Ir buvo suteikta galimybė teikti paramą taip pat nedirbantiem, nesimokantiem ir mokymuose nedalyvaujantiem jauniem e, žmonėm, kai tie darbuotojai yra atleidžiami NUTS 2 lygio regionuose. E, iš tikrųjų dabar e, mes turime labai rimtai apsispręsti ir susitarti, dėl EGF veiklos e, pratesimo sekančių finansinių laikotarpių. 21-27 metam, dėl veiklos principų, dėl turinio. E, komisija e, pateikė AGF pasiūlymą, kuris iš esmės praplečia EGF e taikymo sritį, sumažina atleistų darbuotojų skaičių, norint gauti paramą nuo 500 iki 250, išlaikant išimtis nedidelėm darbo rinkom, pritaiko bendro finansavimo koeficientą, kaip numatyta Europos socialinėme fonde plus, bei supaprastina ir pagreitina paraiškų svarstymo ir finansavimo skirimo terminus. E, Tik noriu priminti, kad e, praėjusiu metu sausio 16 dieną e, plenarinėje sesijoje Europos parlamentas patvirtino savo poziciją Europos parlamento dėl EGF. -o. Ir Europos parlamento pozicija yra dar labiau ambicingesnė. Ambicingesnė netgi už komisijos siūlymą. Ir mes iš tikrųjų sieksime, kad šis fondas galėtų dar veiksmingiau prisidėti, teikiant paramą atleistiem darbuotojam ir tų darbuotojų reintegracijai į darbo rinką. Darybose mes sieksime, kad būtų išlaikoma išplėsta EGF taikymo sritis. Nes šiandienos globaliame pasaulyje vyksta daugybė pokyčių Tai ne tik atvira priekyba, bet ir technologiniai pokyčiai, skaitmenizavimas, automatizavimas, perėjimas prie mažo anglės dioksido kiekio technologijų ekonomikos, breksitas ir visi jie yra tarpusavėje susiję, kada prarandamos darbo vietos ir žmonės netenka darbo. Todėl dėl šių pokyčių savokos iš tikrųjų darosi sunku išskirti konkretų veiksnį, kuris lemtų darbo vietų praradimą. Todėl mes Europos parlamente siekiame, kad EGF lėšų skirimas būtų grindžiamas tik dideliu restruktūrizavimo poveikiu, o neapsiribotų kokiais nors kitokiais globalios prekybos pokyčiais. Nes tada iš tikrųjų labai e, užsitęsia procesą, sunku nustatyti e, e, tiem žmonėm gaunamą e, paramos lygį. Taip pat mes e, sieksime, kad atleistų darbuotojų skaičius derybose sieksime būtų sumažintas iki dviejų šimtų komisijos siūlymai tarybos kiek žinom irgi du su puse tačiau mes galime derėtis dėl dviejų šimtų kad tai leistų ir mažesnėm įmonėm tarpusavy susijusiom veiksmingiau pasinaudoti egf parama kad iš tikrųjų galėtų daugiau žmonių netekusių darbo pasinaudoti ta parama. E, taip pat e, mums labai svarbu, kad į aktyves darbo rinkos priemonės būtų įtrauktos išmokos vaikams kas suteiktų atleistiem darbuotojam e, didesnį saugumą ir didesnės galimybės ieškotis naujo darbo. Taip sakant, kad jie turėtų tą galimybę ieškoti darbo, o, o, o vaikai dėl vaikų neturėtų tam tikrų nesklandumų ir būtų tam tikra išmoka. Taip pat sieksim, e, kad išliktų galimybė, galimybė gauti finansavimą nedirbantiem, nesimokantiem e, ir mokymuose nedalyvaujantiem jaunuoliam, tai yra jaunimui taip, taip iš tikrųjų padidindami rasti, e, e, e, rasti darbą jauniem žmonėm. Na ir mūsų sprendimas yra irgi padidinti vienkartinę verslo pradėjimo išmoką nuo 20 iki 25 tūkstančių eurų. Na, taip pat Europos parlamento sprendimas buvo ir keisti dabartinį Europos globalizacijos fondo pavadinimą. Iš tikrųjų, dėl to mes turėtumėm e, tartis, kad jis galbūt geriau atspindėtų e, gerokai išplėstą e, fondo taikymo sritį. Tai iš tikrųjų yra mūsų Europos parlamento pozicija, pagrindiniai tikslai dėrybose ir tikiuosi, kad mes iš tikrųjų rasime tam tikrus kompromisus dėrėdamėsi su taryba. Pabaigai dar noriu paminėti, jog praėjusią savaitę frakcijų pirmininkų sueiga E, informavo mus, jog Europos parlamento oficiali pozicija yra trialoguose dabar kol kas nesiderėti dėl politinių klausimų, kol taryba nepateiks galutinių dėrybinių pozicijų dėl daugiametės finansinės perspektyvos. Kaip pranešėja privalau laikytis šios pozicijos, tačiau pirmąjį trilogą vasario ketvirtą dieną surenksime E, kuriame aptarsime tolimesnę dėrybų eigą. Taigi, kol nebus pateikti galutiniai e, skaičiai iš tarybos dėl MFF, e, galbūt galėsime mes surenkti techninius trialogus. Iki tol techninius trialogus, o vėlesniuose jau trialoguose galėsime dėrėtis jau dėl politinių EGF aspektų. Na, iš tikrųjų, dėl šio klausimo mes tarsime su šešėliniais pranešėjais vasario ketvirtą dieną yra numatytas šešėlinių pranešėjų susitikimas ir aš tikiuosi kad mes aptarsime savo derybų eigą o dabar aš labai e, e, dėkinga kad ponia sukova dalyvauja ir pateiks poziciją iš e, komisijos pusės. ačiū labai. Thank you very much, Madam Blinkevičiūtė. And I'll give the floor to... Dėkuoju. Dabar kalbės komisijos atstovė ponė teisų kova. Užimtumo direktorato pirmininko pavaduotoja. Gerbiami kolegos, gerbiami komiteto nariai, tikuoju už tai, kad vakar jūs patvirtinote įgaliojimų pratesimą Iš tikrųjų, kaip ponia Blinkevičiūtė minėjo, prasidės darybos vasario ketvirtą, todėl labai susitarti dėl visko. Dabar prasideda programavimo naujas laikotarpis ir yra kalbama apie procedūras, apie taisyklės ir kol kas dar negalima kalbėti apie finansavimą. Pirmiausia, norėčiau pristatyti globalizacijos fondą kuris įkurtas šeštaisiais metais. Nuo septintųjų metų šitas fondas buvo be ne pagrindinis šalia daugiametės finansinės programos biudžeto lėšų, iš kurio buvo numatomas finansavimas asmenėms, kurie neteko darbo dėl globalizacijos padarinių. O po to šito fondo finansavimo galimybės buvo išplėstos, kadangi 89 metais mes patyrėme didžiulę finansinę krizę ir todėl ta krizė paveikė taip pat e, mūsų gyventojus, darbuotojus ir todėl e, ketvirtaisiais, 2000 metais mes palikome galioti šito fondo veiklos apreipti, tačiau 13 metais, kai dėrėjomės dėl galutinio taisyklių, dėl fondo veiklos iki 20 metų konstatavome, kad tuo metu buvo labai daug jaunų žmonių, kurie neteko darbo, negalėjo įsidarbinti arba buvo ką tik tai baigę aukštasias mokyklas ir todėl mes uh, bandėme susijęti ir Europos e, socialinio fondo lėšas ir padė, numatyti finansavimą regionuose jauniems žmonėms, kurie ir nesimoko ir kol kas dar nesusirado darbo. Mes bandėme atsižvelgti į situaciją regionuose, kuri keitėsi, vyko restruktūrizacijos procesai ir darbo rinka patyrė didžiulį spaudimą ir todėl jauniems žmonėms mm, iškilo daug problemų rasti darbo. Dabar situacija yra geresnė ir todėl kitai finansavimo programai mes nenumatėme finansavimą jauniems žmonėms jų mm, kvalifikavimo e, kursams ir mes norėtume tik tai paremti tuos jaunus žmonės, kurie negali konkrečiame regione dėl jo ypatumų gauti darbo. 2019 metais mes numatėme atsargumo priemonę tuo atveju, jeigu nebus susitarta dėl Brexit, padėti tiem žmonėms, kurie, kurie neteko darbo dėl Brexito pasiekmių. Pane Blinkevičiūtė minėjo, kad keičiasi sąlygos leidžiančios naudotis fondo lėšomis. Anksčiau buvo numatyta minimali bendrovės minimalus bendrovės darbuotojų skaičius 500 e, darbuotojų. E, ir tokių atliekančių žmonių gali atsirasti ir viename regione, ir kaiminėme regione, ir per ilgesnį laikotarpį negu dabartinis programavimo laikotarpis. Todėl mes uh, mažoms įmonėms ir ypatingoms e, sąlygomis e, numatėme galimybę finansuoti ir tada, kai darbuotojų skaičius yra mažesnis negu 500. Pone Blinkevičiūtė e, minėjo įvairiausius reglama, reikalavimus, kurie leidžia teikti paramą iš šio fondo. Tačiau ir toliau lieka galioti nuostata, kad svarbiausia padėti žmonėms jų kvalifikacijos kelimui, perkvalifikavimui ir taip pat jų komandiravimui į kitą darbo vietą. Kad taip pat numatėme galimybę paremti startuolius žmonės, kurie nori pradėti savo verslą. Aš kalbėjau, noriu pabrėžti, kad tokios visiškai pasyvios socialinės apsaugos priemonės yra nenumatytos. Mes norėtume remti tas e, nepasyves socialinės paramos e, priemonės, kad žmonės gautų išmoką dėl to, kad neteko darbą. Yra numatyta įvairiausių išmokų vaikų priežiūrai. O šitos pasyvios priemonės tiesiog yra paskata žmonėms aktyviai dalyvauti arba grįžti į darbo rinką. Tačiau yra ir tam tikros lubos, yra numatyti 30 procentų, 35 procentai nuo teikiamų finansavimo paraiškų. Bendra finansavimo norma yra maždaug 60 procentų, tačiau viskas priklauso ir nuo nacionalinių teisės aktų kadangi tą bendrą finansavimo įnašą turėtų įnešti arba regionas, arba vyriausybė, atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus. Nuo paraiškos pateikimo yra numatyta 24 mėnesiai, kol paraiška yra e, įvertinama ir teikiama parama. Ta parama yra teikiama šalies arba regiono gyventojams. Šiuo metu 300 dienų yra numatyta, kol galų gale yra įvertinama paraiška ir apsisprendžiama dėl galimai teikiamos pagalbos. norint teikti darbuotojams netekusiems darbą atitinkamų laikotarpių paramą, mes nedarome jokių skirtumo tarp tų sutarčių formų, kurias yra pasirašę darbuotojai, nepriklausomai nuo to, ar tai yra pastovus darbuotojas, ar tai yra laikina darbo sutartis, trumpalaikė darbo sutartis sutartis, ar jisai dirbo didelėje įmonėje, kuri jie atleido, kadangi jai iškilo problemų. Prašoma jūsų kalbėti šiek tiek trum, lėčiau. So, uh, we... Taigi mes numatėme e, įvairias sutartis, pagal kurias dirbę žmonės gali tikėtis tokios paramos, jeigu jie susidūrė su nepalankė situacija vienoje bendrovėje ar apskritai. Kai šitas fondas pradėjo savo veiklą šeštaisiais metais, mes 60 atvejų teikiame pagalbą valstybėms, valstybėms kuriuose e, dirbo 150 tūkstančių žmonių. Mm. 2009-2011 metais mes gavome finansavimo paraiškų dėl daugiausia žmonių, kurie tuo laikotarpiu neteko darbo. Mes atlikome šio fondo veiklos e, laikotarpio vidurio vertinimą ir šitas vertinimas leido mums dar kartą peržiūrėti mūsų pasiūlymą laikotarpiui po 20 metų. Mes parengėme atitinkamo reglamento peržiūros pasiūlymą, kad būtų galima e, reglamentą apskritai pakeisti laikotarpį po 20 metų. Tiesiog fondo veikla buvo išplėsta, numatyta daugiau lėšų ir išmokos iš šito fondo yra matomos, žmonės žino apie jas ir supranta, kad šitas fondas yra skirtas žmonėms netekusiems darbo. Dabartinė ribota taikymo fondų taikymo sritis yra nebepakankama atsižvelgiant į globalizacijos iššūkius. Ir taip pat reikėjo atsižvelgti į kitus faktorius, kurie nulėmė įmonės veiklą. Šitie faktoriai yra tarpusavėje susiję ir todėl labai sunku kartais atskirti, ar poveikį daro globalizacija, skaitmeninimas. Ir todėl mes susitarėme, kad reikėtų išplėsti tų intervencijų priežasčių sąrašą. Tai atsispindi ir mūsų pasiūlyme. Tvarumas yra labai svarbus aspektas atliekant e, mano minėtą vertinimą. Iš tikrųjų, Labai svarbu teikti struktūrizuotą, tikslingą pagalbą. Ir taip pat reikia gerinti darbo biržų veiklos veiksmingumą, pagalbą, kuria yra teikiama padaryti kuo veiksmingesnė. Tų paraiškų nagrinėjimas truko iki šiol iki 300 dienų, todėl mes siūlome supaprastinti šias procedūras. Naujo pasiūlymo esmė štai kokia. Šitas fondas ir toliau yra tikslinis e, fondas, priemonė, kuri yra taikoma neatsižvelgiant e, e, daugiametės finansinės programos e, e, limitus. provided through the European Globalization Fund. Uh, 1,6 milijardus esame numatę kaip maksimalę fondo finansavimo sumą. Iš tikrųjų jau minėjau, kad šitas fondas žmonėms yra žinomas, žinoma, kad lėšos yra uh, skirstomos centralizuotai ir nukreipiamos į regionus, skiriamos lėš, lėšo žmonėms, kurie dėl restruktūrizacijos neteko darbo įmonėje. Ir šitas fondas išliks finansinė priemonė teikianti paramą tik tai tiesiogiai darbuotojams netenkantiems darbo ir tiems, kurie patyrė e, sunkumų dalyvauti darbo rinkoje. 250 darbuotojų kaip minimali suma buvo pasiūlyta. Pone Blinkevičiūtė paminėjo, kad parlamentas siūlo 200 darbuotojų skaičių, tačiau yra ir mažesnių ir mažesnių įmonių, kurios e, patiria problemų vidutinio dydžio įmonės taip pat patiria sunkumų ir jos patenka į tą globalizacijos fondo veiklos e, sritį. Todėl mes siūlome 250. Žmonės, kurie nesimoko arba e, e, persikvalifikuoja, nepatenka į šitą fondo veiklos aprepti, kadangi į tam yra skirta speciali programa jaunimui. Mes norėtume paremti tuos žmonės, kurie nedirba, kuriems reikia param, reikalinga parama pradėdami taikyti naujas priemonės 21 metais norime suaktyvinti tuos žmonės, juos pasiekti ir žinoma, prieš tai turėtume atsižvelgti į konkrečią situaciją regione ir tik tai tada galėsime siūlyti tiem žmonėms e, kvalifikacijos, kelimo ar perkvalimo priemonės tiems, kuriems yra iki 25 metų. Tiesiog mes norėtume uh, suaktyvinti tos žmonės ir pasiūlyti jiems užimtumo galimybės. Mes siūlome e, fondų lėšų skirimą padaryti lankstesnį, paprastesnį, lengvesnį ir kad būtų išmokos daromos kuo greičiau Ir šitas fondas yra suprantamas kaip skubos finansinės paramos teikimo priemonė, tačiau kol patvirtinama paraiška, šitas e, tas sparta dinksta. Bendra finansavimo norma esą labai didelė valstybei nariai. Tačiau reikėtų turėti omenyje, kad e, socialinis fondas ir mūsų fondas neturėtų konkuruoti savo e, bendra finansavimo procentų. Kartais yra palankiau kreiptis į socialinį fondą ir gauti iš jo finansavimą o mažiau įsivyščiusiuose regionuose dažnai linkstama naudoti socialinio fondo lėšomis, o ne kreiptis į mūsų fondą. Ir reikėtų pasakyti, kad mes norėtume, kad valstybės kreiptųsi dažniau į mūsų fondą, kai yra atleidžiami darbuotojai. Praėjusį gegužės mėnesį mes siūlome naujus kriterijus vertinti mūsų fondo veiklą, taip pat kriterijus, kuriais yra vertinamos paraiškos. Svarbu, kad rengiant paraišką, paraiškos teikėjai žinoti, kokie yra reikalavimai, kokia yra stebėsenos bendra sistema. Tačiau taryba nustebino mus tuo, kad valstybės narės atmetė mūsų pasiūlymus. Tos valstybės, kurios e, teikia paraiškų mūsų fondui, vadovavosi tais pačiais kriterijais ir mano, kad naujus reikėtų atmesti. Taip pat įtiegėme elektroninės. The... Apklausos priemonė, kuri yra svarbi komisijai siekiant e, išsiaiškinti, kokia yra nedarbo, e, koks yra nedarbo lygis valstybėse narėse ir kaip žmonės pastaruoju metu grįžo į darbo rinką. Tiesiog naujam pasiūlyme, nors ankštėmsiame reglamente to nėra, įtraukime tokią naują priemonę. Pone Blinkevičiūtė minėjo, kaip trys institucijos e, rengiasi naujo reglamento prieimimui. Niderlandai ir Švedija pastaruoju metu e, prieštaravo tik tai pačiai fondo atnaujinimo veiklos pratesimo idėjai. Dėl keičiamų taisyklių valstybių narių nuostatos e, susikerta, tačiau aš manyčiau, kad darybose pavyks susitarti dėl fondo reglamento, kuris e, leis fondui veikti veiksmingai. Dėkuoju už dėmesį ir tikiuosi įdomių diskusijų. Shadows. Pirmiausia, pradėsime nuo šešėlinio, o paskiau nuo narių. Pirmiausia, ponia Francen. Dėkoju pirmininkė, ačiū pranešėjai ir kreipiuosi ir į komisijos atstovę. Dėkui, kad supažindinote su EGF situacija. Manau, kad daugelį klausimų mes su komisija sutarėme. Paminėčiau vieną dalyką, tai yra EGF priepties išplėtimą paskutinė situacija parodė, kad tai yra vienas iš svarbiausios dalykų. Netrukus bus breksitas, bet neaišku, kokie bus mūsų santykiai su Junktinė karalystė. Ir daugelis įmonių darbuotojų nukentės, teks labai pris, staigiai prisitaikyti prie situacijos. Ir ES labai svarbu, kad iki 21 metų turėtume įrankių parengti, paremti tuos darbuotojus. Ir atrodo, kad taryba da, duoda ženklų, kad jie, jie palankiai nusiteikusi dėl tos EGF apriepties išplėtimo. Taip pat skaitmeninimas ir globalizacija ir kiti ekonomikos iššūkiai irgi yra svarbus, tačiau jie nepatenka į EGF apripti. Dėl to mes negalime ir toliau pabrėžti, kad yra tie iššūkiai, kad e, ir tuo pat metu nepaisti darbuotojų poreikių. Yra EGF Carrefour e, byla, kur e, buvo nuspręsta E, išplėsti AGF aprepti. Tai taip pat e, džiugu, kad komisija e, busimoji DFP nusprendusi didinti AGF finansavimą. Dabar belieka laukti, kokios gybos dėrybos taryboje. Taigi, gerbama pranešėja, komisijos atstovė, pirmininkė, lauksiu tolesnės, tolesnių įvykių ir žiūrėsime, kaip mes galėsime apginti Europos darbuotojų teises. Dėkoju, ponė Brofi, Rinių atstovė. Ačiū pirmininkė, dėkoju ir komisijos atstovė už pristatymą. Vakar vyko balsavimas MPL komitete ir mes nubalsavome ir aš taip pat balsavau už dėrybų pradžią dėl EGF klausimų. Ir dėl viso teksto parlamentas balsavo pernai, tuo tarpu kaip Junktinės karalystės atstovė, aš jau nustosiu eiti savo pareigas kaip šešėlinė pranešėja. Tai man belieka <laughs> palinkėti mm, sėkmingo darbo ir labai tikiuosi, kad tas tekstas, dėl kurio mes susitarėme, bus naudingas visiems piliečiams, kurie nukenčia nuo globalizacijos. Ačiū. Uh, the last one would be uh, Madame Phillips. Ir paskutinę kalbėjo žaliųjų atstovė ponia Phillips. Ne, ponia Šparantak. Kadangi Aleksandr Phillips buvo šešėlinė pranešė, tai ją pavaduosiu aš. Ačiū už pranešimą. Žalieji pasisako už teisingą ir sąžiningą perinimo laikotarpį. Darbuotojai nukentėję nuo darbo atleidimo yra mūsų dėmesio centre ir ES turėtų tiesioginę paramą teikti tokiems asmenims e, ieškant naujo darbo. Žaliųjų frakcija džiaugiasi, kad pasiūlyti tikslai ginant darbuotojus e, po Mm, skaitmeninimo ar kitų e, atleidimų iš darbo yra tinkami. Ir noriu taip pat raginti komisiją pasakyti, kokių sinergijų e, jinai išvelgtų tarp EGF ir to perinio laikotarpio fondo. Ir kaip e, mano kolegė ir aš norėčiau daugiau išgirsti iš komisijos, kaip nevertina Karefūro bylą. Dėkoju, ponė Lyzi, ID frakcija jos nėra, tai tada EKR atstovė ponė Šydlo. E, Pirmininkė, ponios ir ponai, aš manau, kad šiame fonde svarbiausia yra nepamiršti, kad tos priemonės, kurias mes taikomos, taikome, patektų tiesiai tiems, kuriems to labiausiai reikia. Pavyzdžiui, skaitmeninimas yra viena iš labai svarbių priežasčių, dėl ko gali būti aktyvuotas fondas. Ir kaip žinome iš Kerefūro bylos, skaitmeninimas ten yra labai svarbi, buvo labai svarbi priežastis nes periname prie skaitmeninės priekybos ir panašiai, skaitmeninės kasos. Mes turime to nepamiršti, galvodami apie savo pasiūlymus ir apie tuo tas išeitis, kurių reikia ieškoti. Reikia parengti tokį dokumentą, kad fondas galėtų iš tikrųjų pasiekti tuos, kuriems reikia akivaizdžios paramos. Thank you. And on behalf of GUE. Dėkoju, ponas Kuzma. GUE atstovas. Jo nėra. Kągi, dabar ponia Hangerijos ir ponia Vedrena, parlamento narės, kurios paprašė žodžio. Aš labai trumpai, kolegos jau atkreipė dėmesį į šitą dalyką. tai reikėtų, mano supratimu, vengti tos karefūro situacijos, nes taryba atmetė karefūro bylą. Ar įmanoma būtų kažkaip pateikti skundą, ar tai reiškia tiesiog trumpai drūtai, kad, na, taryba jau padėjo tašką. Tai aš dėl to Karefūro bylos noriu pastirauti. Pone Dren. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai ir šešėliniams už puikų atliktą darbą. Ačiū ir komisijos atstovui už pranešimą. Taigi visi pritarėme, kad EGF yra Europos solidarumo išraiška tiems europiečiams, kurie neteko darbo Čia aš išvelgiu jo naudą ir džiugu, kad Europos parlamento pateikti pakeitimai dėl um, slengščio, dėl e, finansavimo ir e, kitų dalykų buvo patvirtinti. Jūs sakėte, kad ne tik globalizacija, bet ir skaitmeninimas ir kiti dalykai, be kita ko ir breksitas prisideda uh, prie tokios situacijos sukūrimo, taip pat ir klimato kaita. Štai Europos komisija žaliojo kurso kontekste pateikė praeitą savaitę savo vertinimus ir todėl aš labai norėčiau gauti informacijos, kaip naujasis fondas kartu su EGF mm, dera, nepaisant to, kad yra skirtingi terminai. Kaip e, tie darbuotojai galėtų gauti naudos. Ir labai norėčiau, kad komisija mm, šių dviejų fondų paramą įgyvendintų sklandžiai visų Europos piliečių naudai. Pone Rafalska. Dziękuję, pani przewodnicząca. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau Jums padėkoti už visą informaciją, kurią pateikėte ir noriu užduoti keletą klausimų. Pirmiausia, e, tikslo iš taikymos ryties išplėtimas, supaprastinimas, procedūrų supaprastinimas, e, slengščio pamažinimas, tai yra tokios naujos priemonės. Jeigu mes tengiamės, kad funda, fondas būtų lengviau prieinamas, bet lėšų labai neženkliai padaugėja. Jūs paminėjote tą padidėjimą, jis nėra toksai ženklus. Keletą milijonų tik tai. Tai ar nebus taip, kad lėšų tiesiog neužteks, jeigu taip išsiplės taikymos rytis? Ir tas ratas žmonių, kuriuos pasiekė parama, 150 tūkstančių ar 4 tūkstančiai jaunų žmonių, jis nėra toks didelis. Kitas klausimas. Kaip bus e, derinami šie fondai teisingo pereimo fondas, teisingos pertvarkos fondas, tai yra žaliojo kurso konteksto fondas ir šis fondas. Kaip bus derinami abu du finansavimai? Ar užimtumo klausimai, sakykime, kalnakasybos, metalurgijos pramonėje bus e, sprendžiami per vieną ar per kitą fondą. Tai yra šimtai tūkstančių asmenų, kurie neteks darbo šiose srityse. Ar tie asmenys, kurie turėtų galbūt gauti paramą pagal teisingo perėjimo, teisingos pertvarkos fondą, nemėgins dabar ieškoti paramos pagal šį instrumentą globalizacijos, kuris turėtų būti iš tikrųjų skirtas kitiems asmenims. Ačiū. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, komisija atsakys į klausimą, o paskui suteiksiu žodį pranešėjai apibendrinti, e, kad jie apibendrintų diskusiją. Ir aš norėčiau jūsų paprašyti dar kartą kalbėti šiek tiek lėčiau, kad visa e, informacija iš tikrųjų visiems patektų. Ačiū, pirmininkė. Aš labai stengiuosi kalbėti lėčiau, bet kartais pamirštu. Ačiū už jūsų nuomonės. Ir pirmiausia, noriu pasakyti, kad Europos socialinis fondas plus, tranzicijos fondas ir EGF yra trys dalykai. Pirmiausia, Europos socialinis fondas plus ir tranzicijos fondas iš tiesų yra e, numatyti už to programavimo laikotarpio ir abiejų tikslas padėti piliečiams rasti geresnį darbą arba kitą darbą persikvalifikuoti. O taip pat siekiamas ir gerinti švietimo sistemos visas kontekstas. Tai, e, tai bus taikoma visose valstybėse ir regionuose. Tai yra 21-27 laikotarpius, laikotarpius skirtas finansavimas. Tuo tarpu tas perimo laikotarpio fondas skirtas tik tai pagalbą įteikti regionuose, kuriuose yra dideli iššūkiai pernant prie tos e, neutralios klimato kaitai ekonomikos. Tai yra tie regionai, kuriuose yra didelė anglės gavyba, gamyba ir kur didelės CO2 emisijos. Vėlgi laikotarpis 21-27 metai. Taip, yra iššūkis, kaip e, ieškoti sinergijų tarp Europos socialinio fondo plus ir to perinų laikotarpio fondo ir net regioninių fondo. Tai tuo tikslu bus pateiktos programos, partnerystės programos prieš naują finansavimo laikotarpį. O tai yra skirta tam, kad identifikuotume tuos regionus, kuriuose ir bus naudojamas tas finansavimas ir kaip tą būtų galima daryti bendrai. Perimo laikotarpio fonde yra devynerių, devinių priemonių sąrašas, kurios iš dalies gali sutapti su socialiniu fondu arba regionos plėtros fondu bet visą tai skirtas specialiems regionams. Tų specialiųjų regionų apibrieštis yra nustatoma dabar, viskas prasidės vasario mėnesį, komisija pasiūlė mm, naują priedą ir e, kuriame kiekviena valstybė galės identifikuoti tą, tą konkretų regioną, kuriame nedarbas yra didžiausias ir tuomet galima bus pretenduoti į pernamų laikotarpio fondo išmokas. Tai bus parama ir žemės paskirties keitimui, e, įmonių kūrimui, inovacijoms, jų dėgymui regionuose, o taip pat ir bus teikiama parama e, perkvalifikuojamiems darbuotojams, ir apskritai darbo ieškotojams tose sudėtingose regionuose. Europos globalizacijos fondas išmokos bus skiriamos tik tai po to, kai e, bus išnaudota pirmoji parama. Socialinis fondas ir, e, ir jo išmokas kaip tik yra skiriamos tai, tam pirmajam etapui persikvalifikuojant, ieškant darbo. O permokų darbo fondas ir EGF išmokos skiriamos jau konkrečiai praradusiems darbą. Štai didysis skirtumas. Žinoma, tai netmeta tokių situacijų, kuomet, pavyzdžiui, regionas gauna pernimo laikotarpio fondo išmokas, ir gauna išmokas, pavyzdžiui, įmonės, kurios dėl kokios nors situacijos priverstos atleisti daug darbuotojų. Ir dėl to regionas arba valstybė gali teikti parmą ir, paramos paraišką ir į EGF. Kitais atvejais e, išimtis nenumatytas. Dėl EGF taikymos ryties išplėtimo, tai Žinoma, mes norime tikrai išplėsti e, taikymos rytį, tai skaitmenizacija, robotizacija, automatizacija, mažanglė ekonomika yra aiškios konkrečios priežastys ir pateiksiu pasiūlymą keisti paramos tipus, kad būtų įvertintos ir skaitmeninės kompetencijos įgūdžiai tų e, paraiškos teikėjų, kad e, būtų įmanoma arba tobulinti tą kvalifikaciją, ją didinti arba tiesiog apskritai persikvalifikuoti. Taip yra ir Karefūro byla, dėja dabartinėme finansinėme reglamente yra E, numatyta taikinimo procedūra, trilogų nėra ir jeigu biudžeto priimančios institucijos priima sprendimą, tai byla ir nutraukiama. Ir gruodžio mėnesį taryba priėmė tokį sprendimą, buvo atsiųsta byla, kad e, e, pranešimas parlamentui, kad Karifūro byla yra nutraukta. Dėl breksito mes ketiname EGF-ui pateikti mm, skubų pakeitimą. Bet panašu, kad Belgija nepateiks jokių naujų reikalavimų ir teks pateikti pagrindimą tiek tarybai, tiek parlamentui dėl Karefūro darbuotojų atleidimo. Tai dėl to mes ir siekime to taikymos ryties išplitimo. Jeigu dabartinę taikymos rytį išplėsime, tai tuomet Karefūro byla nebus tokia reikšminga. Bet kokiu atveju ačiū už jūsų pastabas. O dabar žodis poniai Blinkevičiūtai. Prašom, apibendrinkite. Vielen Dank, Frau pateiktą informaciją, už jūsų profesionalumą, už gerą bendradarbiavimą. Ir iš tikrųjų, kaip pranešėja, aš vertinu, kad iš komisijos pusės pateiktas EGF siūlymas yra pakankamai neblogas, pakankamai geras, e, įvertinant esamą situaciją ir ilgametę nuo 2006 metų EGF fondo veiklą. Tačiau mes parlamente e, e, manome, patvirtindami savo sprendimą, kad dar galima dėrėtis, eiti į trilogus, rasti geresnių geresnių sprendimų mūsų europos sąjungos piliečiams ir tiems žmonėms kurie neteko darbo dėl vienų ar kitų procesų ir kad jie greičiau grįžtų į darbo rinką. ačiū labai e, šešėliniam pranešėjam ir visiems kolegom dirbsim kartu e, kad galėtumėm e, rasti patį geriausią sprendimą trialoguose. ačiū. Thank you very much and that's it for the agenda. Dėkoju. Tuo baigsime mūsų darbo tvarkę ir norėtume tęsti toliau mūsų posėdį jau tik su koordinatoriais, todėl prašysiu pasilikti salėje tik tai juos.